Visų pirma, ponas Vytodas Silva Kaldeira, auditorumų pirmininkas, pristatys savo institucijos metinę ataskaitą. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėjim parlamento nariai, ponas ir ponai, man garbė dalyvauti šioje diskusijoje apie Europos audito rūmų metinę ataskaitą dėl 2009 metų biudžeto įgyvendinimo kurį jau įteikiau Jums, pana pirmininkė, ir biudžeto kontrolės komitetui. Norėčiau pristatyti keturis svarbiausius pranešimus, kurie yra įtraukti į metų ataskaitą. Visų pirma, rūmai padaro išvadą, kad ES sąskaitos teisingai pristato e, veiklos ir pinigų srautų finansinę poziciją ir rezultatus. Tai yra tretieji metai iš eilės, kai audito rūmai nustatė, kad sąskaitų